Un sulika. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, ilg, ilgalaikių investicijų fondas galėtų būti tas variklis, kuris paskatins e, privačias investicijas į ES ekonomiką. Tai yra labai svarbi priemonė su, nukreipti Europos ekonomiką tvaraus vystimosi keliu įgyveninant strategiją iki 20 metų ir užtikrinant kuo didesnį konkurencingumą. Taigi tai padės išvengti spekulacijų, taip pat mokestinių rojų ir investuojant bus atsižvelgiama į socialinius užimtumo tikslus ir darbo tvarkės iki 20 metų tikslus ir Tie fondai yra labai svarbi tikslinga investicija, kurią galės pasinaudoti ir mažos ir vidinės įmonės ir tos, kurioms reikia investicijų. Taigi aš pritariu šiam pasiūlymui ir tikrai balsuosiu už. Ačiū Fonsulika. Dabar kolega Marijas. Ačiū. Ekonomikoje išlieka didžiulės problemos, kadangi e, finansavimas yra nukreipiamas į didelės finansų rinkas. O dabar, kai kalbama apie naujus finansavimo produktus, tai turime galvoti apie ekonomiką dideli investuotojai investuoja į tas rytis, kuriuose tikisi kuo didesnio ir greitesnio pelno. Tuo tarpu ES e, ekonomika e, negrįžta į augimo kelią ir bankai negali turėti to sverto poveikio ekonomikai. Reikalingi investiciniai bankai, kurie nukreiptų ilgai, ilgesnių laikotarpių investicijas į tas rytis, kuriuose investicijos yra reikalingos. Glesos. Kolegė Glesos. Panas Glesos. πριν από 2.300 χρόνια ο Μένα Ανδρός είχε δηλώσει ότι Neseniai buvo paskelbta, kad skolinimasis išgelbės žmonės ir nuo jų bėdų. Tačiau matome, kad e, tai nedavė jokio pozityvaus rezultato. Skolos yra visiškai nepakeliamos ir Graikijoje įsiskolinimai ir atitinkama politika iš tiesų kirto labai smarkiai Graikijos žmonėms. Matome didžiulį nedarbą, bankrutuoja įmonės, matome užsidarančias parduotuves, yra daug jaunų, nedirbančių žmonių, daug žmo, e, savižudybių. Taigi štai tokia yra situacija mano šalyje. Ir kapitalas ilgalaikiams investicijos Europoje bus naudingas kam? Bankams ar žmonėms? Palikite Graikijos žmonės ramybėje, kad jie patys išspręstų savo problemas taip, kaip nori. Dėkoju ponui Glesos. Ponas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. šio pranešimo autorius tikrai nusipelnė e, pagiru, pagirimo žodžių. Nesvarbu, ko jis imtųsi, visuomet darbą atlieka puikiai. Jo pranešimas dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų yra labai svarbus. E, laimiai mes jau e, bandome atsigauti po ekonominio nuosmokio ir labai svarbu, kad galiausiai dabar įvertintumėme situaciją per ilgesnio laiko perspektyvą kad e, tos investicijos būtų naudingos visiems. Dabar turime pradėti daugiau galvoti apie atsinaujančius energijos šaltinius ir investuoti į štai tokią pramonę. Ir aišku, žinoma, turime nepamiršti ir turizmo pramonės. Turime daug, ką nuveik, galime daug ko nuveikti, kad ši pramonės šaka auktų investicijų dėka. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponui Keliai. Pone Gripinė dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus už tai, kad jie pabandė patobulinti šį tarybos reglamentą. Tačiau man kyla šiek tiek tokių klausimų, kadangi Šiandieną daug buvo kalbama apie mažas vidutinės įmonės, tačiau man labai svarbu žinoti, ar tos įmonės gaus prieigą prie investicijų ir ar tai bus tinkama alternatyva bankų finansavimui. Ir ar taip pat tai bus, čia bus taikomi tie patys kriterijai kaip ir e, bankų skolinimo atveju. Taigi labai svarbu, kad šiuose ilgalaikių investicijų fonduose būtų numatytas atitinkamas numatytas finansavimas ir smulkioms didinėms įmonėms, nes priešingų atveju joms bus labai sudėtinga išgyventi. Kozmė ir kiti fondai skirti mažoms vidinėms įmonėms e, iš tiesų praktiškai nelabai sėkmingai veikia, taigi reikalingos konkretesnės priemonės ir tikiuosi, kad galiausiai bus rastas sprendimas padėti mažoms vidinėms įmonėms. Ačiū kolegai Grapinė įprasta tvarka vadovaujasi principu, kad jeigu paskelbus kolegos pavardį jo nėra salėje, tai pats jis yra ir kaltas dėl to, tačiau e, dabar e, pastebėjau, kad kolega Zver buvo išėjęs tik tai labai trumpam, taigi pabaigoje diskusijų pagal procedūrą prašau žodžio, aš suteiksiu žodį kolegai Zver. Ačiū, pana pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponai Lamasiūrui, už puikiai atliktą darbą. Pritariu jo teiginiams dėl to, kad investicijos nėra pakankamo masto atsižvelgiant į ekonominius gerėjančius rodiklius, jeigu norime uh, tinkamiau gyventi Junkerio planą turime sudaryti palankesnės sąlygas investuoti į Europos ekonomiką ir tokiu būdu sudarę palankės sąlygas mes sugebėtume pritraukti finansavimą svarbiems projektams tokiems kaip infrastruktūrai, o jie yra svarbus, ypač tokiams šalims kaip Slovenija, kurioje nėra pakankamai infrastruktūros ir kuri patiria sunkumų remontuodama savo kelius, geležinkelius ir taip toliau ilgalaikiai investicijų fondai e, sustiprintų Europos kapitalo sąjungą, ekonomiką ir mes tokiu būdu investuotume ne vien į bankus. Ačiū. Ačiū kolegai Zver, baigiame išklausyti pasakymus pagal procedūrą. Prašau žodžių, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Vestager, prašau. Šiandien norėčiau padėkoti visiems už komentarus. Mes komisijoje esame pasirengę dėti visas pasangas tam, kad ilgalaikio investicijų fondai galėtų pradėti veikti kuo greičiau. Todėl mes glaudžiai bendrabiavame su vertybiniu popieriu ir rinku instituciją tam, kad patvirtintume atitinkamas gyvenimo taisyklės, tam, kad būtų galima atsižvelgti į šios dienos diskusijose minėtus aspektus. Žinoma, mes ir toliau tikimės bendradarbiavimo su parlamentu tam, kad šis projektas baigtųsi sėkmingai. Apibendrinant noriu pasakyti, kad Europos ilgalaikių investicijų fondai yra vienas iš pirmųjų konkrečių žingsnių tam, kad kapitalo rinkų sąjunga taptų tikrovę. Mums reikia dinamiško, dinamiškos, gerai veikiančios bendros kapitalo rinkos tam, kad galėtume teikti paramą mūsų ekonomikai, tam, kad smulkus verslas galėtų klestėti ir kartu mes turime sukurti tokią sistemą, kad verslininkai būtų tikri, jog jų investuotos lėšos bus panaudotos realioje ekonomikoje ir įmonės tiek didelės, tiek mažos galės gauti taip reikiamą E, užtikrintumą ir pasitikėjimą kapitalų rinkomis, netgi investuojant ilgalaikius projektus. Ir kaip minėjome, kad tai yra tik tai papildoma priemonė, nes reikės pasitelkti taip pat ir bankų paskolas, viešo sektoriaus investicijas, taip pat reikės taikyti ir tam tikrus apribojimus, nes pagal reglamentą negalima investuoti į trečias šalis, kurios yra įvertinamos kaip padintos rizikos šalis arba kurios nėra linkusios bendradarbiauti su tinkomis teisinėmis institucijomis. Taigi mes e, turime vadovautis atinkamais e, esbo standartais ir taikyti visiems vienodus reikalavimus. Manau, kad šie aspektai yra labai svarbus. Kitas svarbus aspektas yra susijęs su to, kad investicijos į E, komercinius projektus arba būstų projektus e, yra leidžiamas tik tai, jeigu yra dvi investicijų, investicijas atliekančios šalis. Noriu padėkoti pranešėjui, Lamasiūrui ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie to, kad šis teisės aktas taptų praktinė realybė, kurią nuo šiol galėsime kliautis ir remtis. Ačiū. Ačiū komisijos nariai Vestager. Diskusijų pabaigoje žodis teiksime pranešėjai Lamasiūrui. Monsieur le Président, je voudrais euh, faire mienne. Pone pirmininkė, norėčiau e, taip pat e, pratesdamas puikų komisarės pasisakymą, taip pat padėkoti visiems kolegoms, ypač e, pirmininkavusiai Italijai, kur, su kurie puikiai dialogas vyko, šešėliniams pranešėm ir kitiems. Ir jeigu būtų dar ponas Lambertas, aš jam pasakyčiau, kad 60 e, procentų privalomų investicijų kvota nebuvo išlaikyta, bet dėl to dar geriau, nes e, svarbu apskritai investuoti į Europos projektus. Jeigu ponia Maties dar būtų, jai pasakyčiau, kad su šiuo ilgalaikiu investicijų fondu uh, E, galėtume pakeisti kazino ekonomikos tendenciją ir skirti pinigus e, užimtumui ir konkurencingumui. Jeigu ponas Mono dar būtų čia buvęs, aš jį taip pat būčiau patikinęs ir pasakęs, kad priešingai jo baimėms bankai, bent jau Prancūzijoje ir toliau e, finansuoja MVI. Tačiau, aišku, to nepakanka, norint e, paskatinti investicijas visoje Europoje. Taip pat e, norėčiau patikti rekomendaciją valstybėms narėms. Tie, jeigu mes tuos fondus šiek tiek patrauklesniais padarytume, jeigu Taigi, jeigu jie būtų patrauklesni, e, mums pasisektų dar labiau. To mums labai reikia, kad jie būtų patrauklesni. Dėkoju. Ačiū kolegai Lamasūrui. Diskusiją šio darbotvarkės klausimo baigėme. Balsuo.